Pirmiausia, e, bandomasis balsavimas, kad įstiknume, kad e, visos frakcijos balsuoja, neviršimas kvorumas. Dar ne visi balsavo, palaukite. Dar nesakiau, kad baigtas balsavimas. Dar kartą ban, bal, bandomasis balsavimas. Pradedame balsuoti. Dar tik tai testavimo procedūra. infrastruktūra buvo balsavimas sustabdytas dar prieš man pasakius, kad baigiame balsuoti. Ar visi balsavote? Primenu, kad čia testas. Baigiame balsavimą. Dabar pereiname prie oficialaus balsavimo dėl komisijos pasiūlymo paskirti poną Klinsą. Kas už balsuoti? Už kas prieš, balsuoti prieš. Ir, aišku, susilaikyti, kas nori susilaikyti. Taigi, ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. 34 už, 4 susilaikė, 1 prieš. Taigi mes rekomenduosime, kad ponas Klinsas užimtų šį postą ir apie tai informuosime pirmininkų suėgą atitinkam. Toliau kitas mūsų darbo trakės klausimas. E, prof. Ponas Heins. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę pristatyti šį klausimą kolegoms šiame komitete. Ir aš puikiai suprantu, kad tai yra pirmosios mūsų diskusijos po susitarimo taryboje prieš keletą mėnesių. Ir aš taip pat noriu pasakyti, jog laukiu darbo su kitais šešėliniais pranešėjais. Aš su kai kuriais jų susitikau, dar ne su visais, bet tikrai laukiu tolesnių diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Kad komitetui ir nariams būtų lengviau, mes pirmininkė paskelbėme darbinį dokumentą, kur detaliai yra uh, pristatoma šis klausimas ir labai aiškia kalba yra pristatoma problematika. Ir norėčiau pasakyti, kad e, pirminė nuomonė, iš pradžių buvo manoma, kad tas pasiūlymas nebus patvirtintas, nes e, Junkeris paskelbė geresnio reglamentavimo programą, neatsisakė tam tikrų teisės aktų, tačiau komisija primikniai reikalavo, kad dokumentas būtų parengiamas ir galiausiai gruodžio mėnesį buvo pirmininkaujant Italijai pasiektas sutarimas dėl SWIFT ir aš norėčiau pasveikinti mm, pasiekus tą susitarimą. Na ir šiandien aš tiesiog norėjau e, papasakoti plačiau apie tas įstaigas ir bendrai apie pensijų situaciją Europos Sąjungoje ir tą trumpai papasaky, papasakosiu, kodėl komisija siūlo pakeisti šią 2003 metų direktyvą ir patiksiu savo asmenį vertinimą ir pirmininkę norėčiau pasakyti, kad įstaigos atsakingos už profesinių pensijų skirimą. Brainai, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, ponas Ferberis pradėjo diskusijas šiek tiek per anksti, nes tas klausimas turėjo uh, būti pradėtas svarstyti po dešimties minučių ir dabar nėra kol kas šešėlinių pranešėjų, taigi gal galėtumėme tas diskusijas nukelti į e, po 4.15, kai ateis visi šešėliniai pranešėjai. Taigi dabar skelbiama pertrauka iki 4, po, 15 minučių po ketvirtos. 10 minučių pertrauka. Econ point 9 reloaded. Kągi, pradedame iš naujo devinto klausimo svarstymą. Kągi, kolegos, jau dabar atvyko šešėliniai pranešėjai. Galime dabar toliau tęsti posėdį, sutikėme jiems laiko, per kurį jie galėjo atvykti. Dabar norėčiau paprašyti Briano dar kartą pristatyti šį klausimą. Tikiuosi šį kartą sėkmingiau. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis. Ir kalbame apie pranešimo projektą. Jį svarstysime po kelių mėnesių, dabar pirmasis pristatymas. Prašau, Brainai. Ačiū dar kartą, pirmininkė. Malonu pasikeisti pirmąjį kartą nuomonėmis šiuo svarbiu klausimu ir norėčiau pasveikinti ir kitus šešėlinius pranešėjus, kurie atvyko į diskusijas ir kai kurios tų diskusijų buvo tikrai labai naudingos, džiaugiuosi, kad jos įvyko. Tolesnės diskusijos įvyks ir vėliau su kitais, kuriais dar nesusitikau. Kaip sakėte teisingai, tai yra pirminės, pirminis aptarimas, kaip kolegos žino, pirmininkė mes išdalijome prieš dvi savaitės darbinį dokumentą kuriame yra išdėstomos visos detalės. Ir aš manau, kad viskas labai paprastai yra paaiškinta, kas yra siūloma. Ir taip pat yra pristatoma pamatinė informacija. Tikiuosi, kad kolegoms tas dokumentas pasirodys naudingas. Kaip sakiau anksčiau, buvo pasiūlyta, buvo teikta, kad gali kilti problemų dėl šio klausimo, nes Junkerio komisija paskelbė darbo atvarkę dėl geresnio reguliavimo ir kilo klausimas, ar apskritai bus svarstama šis klausimas, tačiau komisija vis tiek galiausiai nusprendė, kad tas klausimas, tas failas yra reikalingas ir, kaip kolegos žino, taryba galiausiai pasiekė susitarimą gruodžio mėnesį, pirmininkaujant Italijai, dėl bendro požiūrio į šį klausimą, taigi pasiūlymas yra, yra bendrasis požiūris kurio pasiekė taryba ir tai yra naudinga, bandant e, suprasti, kokios yra dviejų institucijų pozicijos. Na ir e, dabar bandysiu pristatyti šį klausimą, kas yra įstaigos atsakingos už profesinių pensijų skirimą ir kokia apskritai yra pensijų situacija Europoje, nes e, situacija yra labai įvairi. Ir Aišku, šalia to dar turi vykti ir tokios bendresnės diskusijos apie tai. Taip pat aš bandžiau išdėstyti, kas konkrečiai pasikeičia ir kodėl komisija pasiūlė tuos pokyčius, atsižvelgiant į tai, kad pirmoji direktyva buvo patvirtinta 2003 metais. Taip pat pats šiokių tokių pamastymų mm, pateiksiu, kokia yra mūsų situacija ir kokie yra mūsų siūlymai. Taigi, tai yra profesinių pensijų fondas kur valdomos kolektyvinių pensijų sistemos, tam, kad e, tai būtų naudingiau patiems darbuotojams. Na ir bendrai pensijų politikoje tai yra antrojo ramšio pensijų sistema. Pirmasis ramstis tai yra įmokomis e, pagrindžiama pensija, tai yra papilt, o čia yra, tai, tai yra bazinė pensija ir čia yra Šalia to profesinės pensijos yra trečiasis ramstis, tai yra neprivalomos e, žmonių pensinės santaupos. Taigi, tai kalba eina apie trijų ramšių sistemą ir dabar mes susitelksime ties antruoju ramšiu. Apie daugiau kaip šimtas tokių e, yra fondų, įstaigų Europos Sąjungoje, vienos susitelkusios ties stambiomis įmonėmis, kitos yra mažos, kur dalyvauja ne daugiau nei šimtas narių, taigi tai yra ir didelės, ir mažos sistemos, tų mažų sistemų yra labai daug ir mes apie tai kalbame darbinėme dokumente. Įdomu yra tai, kad 2,5 trilijono būtų bendra suma, kalbant apie visus, apie Europos piliečius. Nu ir nuo 12 metų birželio mėnesio tik 84 tokios įstaigos dirba tarp valstybinių lygmenių. Dauguma tokių įstaigų yra įsikūrusios tik keliose valstybėse ir nedirba tarp valstybinių pagrindų. Ir mes turime irgi apie tai šiek tiek pamastyti. Kalbant apie dabartinę pensijų sistemą Europoje, situaciją Europoje, kolegoms matyti nereikia priminti koks svarbus yra šis klausimas ES dėl demografinių pokyčių Europoje. Nuo 26 procentų iki 53 procentų išaugo pensijų, pensininkų skaičius ir dabar keturi dirbantys žmonės iš, išlaiko vieną pensininką. Panašu, kad uh, Jeigu tos tendencijos nesikeis, ateityje kalbėsime apie du žmonės išlaikančius vieną pensininką. Taigi tai yra milžiniškos problemos, su kuriomis turime susigyventi, ypatingai valstybėse narėse, išsiaiškinti, kaip išsaugoti tą pensijų sistemą ir kaip susidoroti su augančiu uh, pensininkų skaičiumi. Taigi, tai pirmiausia, aišku, yra valstybių narių atsakomybė pagal pirmąjį ir antrąjį bei trečiąjį ir ramščius. Valstybės narės yra tiesiogiai atsakingos už pensijų sistemų gerinimą. Kai kurios valstybės narės labai daug yra nuveikusios, kitos mažiau dėl, to, kad, dėl amžių grupės, dėl tam tikrų ekonominio aplinkybių. Tačiau aš manau, kad e, ši, ši direktyva tikrai galėtų suvaidinti svarbų e, vaidmenį siekiant plačiau potencialiai panaudoti tas pro, profesinės pensijas ir e, tas įstaigas. Taigi, tos fondus. Taigi, kodėl buvo pakeista, siūloma keisti šią direktyvą. Pirmiausia, kaip sakiau, direktyva buvo patvirtinta 2003 metais ir ten buvo kalbama apie tai, kad profesinių pensijų fondai gali gauti uh, naudos iš laisvo paslaugų ir kapitalų judėjimo. Ir vienas pagrindinių direktyvos tikslų buvo užtikrinti, kad daugiau vyktų tarp, tarp valstybinių veiksmų ir daugiau tokių fondų steigtųsi tarp valstybinių lygmenių. Buvo numatyta įvairių būdų, kaip tą būtų galima padaryti, tačiau vis tiek tie fondai veikia vis dar tik vienos valstybės e, pagrindų ir labai mažai tokių fondų yra, kurie dirba keliose šalyse. Komisija įvardė kelias priežastis, kodėl direktyvą reiktų koreguoti ir keisti pirmiausia, tai yra prasminga. Aš Airijos parlamente dirbau daugelį metų ir daug mes įstatymų svarstėme, kurie yra susiję su senų teisės aktų koregavimu. Tai yra iš tiesų parlamento darbo esmė peržiūrėti tuos teisės aktus, kurie yra galiojantys, tačiau yra pasenę, reikia juos modernizuoti ir pritaikyti prie naujų tikslų. Taigi komisijos pasiūlymas e, pirmiausia yra štai, koks yra tam tikrų kliūčių kol kas steigiant, steigiantis tokiems tarpvalstybiniams fondams. Jie taip pat pripažįsta, kad pagal išmokas grindžiamos pensijos ir tos sistemos keitimas įmokomis grindžiama pensija. Ir taip pat tokios sistemos nariai turi gauti, ko galima daugiau, išsamios informacijos. Ir neseniai dalyvavau forume Pavyzdžiui, jeigu nusprendi nupirk, nusipirkti namą, dar labai svarbus sprendimas yra, kur tu dirbi ir ar turi tinkamą pensiją, pensi, pensijų schemą. Taigi tai yra labai svarbus klausimas būtent e, žmonėms bandant e, persikelti, ar, ar tas darbas e, yra susijęs su tinkama pensija ir panašiai. Taigi yra labai daug informacijos, kuri yra reikalinga žmonėms bandant e, atitikti skaidrumo reikalavimus ir pensijų draudimą. Taigi tikrai siūloma iš esmės keisti pirminį e, komisijos tekstą dėl e, tarp valstybinių per, pervedimų ir deleguotojų aktų ir norėčiau kolegoms priminti, kad iš pradžių tai buvo gan kontroversiškas ir jautrus klausimas, ypatingai ne, kelioms valstybėms narėms, o tai, kad taryba patvirtino savo bendrai požiūrį ir susitarė Italijai pirmininkaujant dėl šio klausimo, mes turime tikrai tai pripažinti ir to nepamiršti, nes klausimas labai jautrus kai kurioms valstybėms narėms. Taigi pabaigai dar norėčiau pasakyti, na, kokio aš laikausi požiūrio. Pirmiausia, noriu pripažinti, kad tai yra atskirų valstybių narių klausimas, kalbant e, bendrai apie pensijų politiką. Ir visiškai būtų neteisinga mano vertinimu taikyti kažkokius tai bendrus reikalavimus visoms valstybėms, bandyti viską suvienodinti ir panašiai. Mes turime suprasti ir pripažinti tai, kad pensijų draudimas Europoje priklauso nuo valstybių narių perspektyvos. Taip pat labai svarbu, mano manimo, yra pripažinti ir tai, kad istoriškai kai kuriuose valstybėse narėse yra tarp darbdavio darbuotojo ir at, darbuotojo atstovų yra labai aiški socialinė prievolė numatyti pensijas darbuotojams, pasirūpinti, kad tas pensinis draudimas būtų tinkamas ir priimtinas. Na ir kad Europos mastu būtų tokios pensijų sistemos. Ir žinau, kad darbdavių grupės ir organizacijos tai vertina ne vien tik tai kaip finansinę priemonę, bet socialinės atsakomybės elementą, kad būtų žmonės aprūpinami išėję į pensiją. Taigi, tai be jokios abejonės e, turi kur kas didesnį poveikį kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau netgi tose valstybėse narėse, kur e, tokių problemų nekyla, vis tiek poveikis bus jaučiamas, e, kalbant apie darbo jėgos judėjimą, 3,5 darbo jėgos Europoje juda, keliauja, keičia darbo vietas e, e, Europos Sąjungoje. Ir tikrai turint omenyje, kokie laukia demografiniai pokyčiai valstybės narėse, logiška, kad vis daugiau europiečių kelsis kitur ieškodami darbo ir priimdami tokį sprendimą dėl galimybės dirbti kažkur kitur, jie pirmiausia ir pasirūpins, ar tinkamas jiems bus pasiūlytas pensinis draudimas. Taigi, taip, mums tikrai reikia pripažinti, kad kalba eina apie nedaugelį čia valstybių. Aišku, turime pripažinti, kad yra čia ir konkurencingumo elementas, Europos darbo jėga ateityje keisis ir jau dabar keičiasi. Ir labai svarbu, kad tokie fondai, tarp valstybiniai fondai e, egzistuotų, jie yra logiškas sprendimas siekiant paskatinti žmonės judėti ES ribose. Ir dar vienas pagrindinių tikslų, mano vertinimu, būtų pagerinti vidaus rinką. Pavyzdžiui, valstybėse narėse egzistuoja atitinkamos nuostatos ir kartais galbūt yra perdėm e, didelis reglamentavimas, tos administracinės sistemos yra gan sudėtingos, bet vis tiek aš tikrai turiu pasveikinti komisijos sprendimą nekopijuoti draudimo mokumo taisyklių šioje direktyvoje, nes tai tikrai būtų labai žalinga. Ir iš tiesų po tos krizės matome, kad kad svarbu pasirūpinti, kad tos pensijų sistemos, pensijų fondai būtų mokus ir, ir kad užtikrintų pajamas pensininkams. Ir taip pat draudimo mokumo taisyklių pritaikymas čia būtų uh, neteisingas sprendimas ir aš sveikinu tai, kad komisija atsisakė tarybos rekomendacijos šioje srityje. Dar vienas dalykas bendravimas e, komunikacijos, komunikacija yra labai svarbu. Darbuotojai turi žinoti, kokie yra draudimo, e, pensinio draudimo variantai ir kokie, kokie tikėtina, kokia tikėtina gauti pensiją išėjus į, į pensiją. Taigi mes turime tikrai puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, ypatingai Niderlanduose, kur puikus yra modelis, rodantis, kaip žmonėms yra pateikiama informacija apie pensinius fondus Ir mes turime tokiais modeliais pasinaudoti kaip pavyzdžiais kitom šalims, neprimetant nieko valstybėms narėms, ne, neverčiant, taiky, ta, e, taikyti, neverčiant jų taikyti vienu ar kitų e, aspektų. Toks būtų mano bendras požiūris ir jeigu komitetui tai bus primtina ir koordinatoriams taip pat, aš siūlyčiau viešai klausimą surenkti Panašu, kad tą tai įmanoma būtų padaryti gegužės mėnesį. Aš laikausi tikrai labai atviro požiūrio, iš noriu išklausyti šešėlinių pranešėjų ir kolegų visų komitete dėl to, kaip būtų galima patobulinti šią sistemą, bet bendrai kalbant, aš manau, kad reikia viską daryti šiek tiek atsargiai, turint omenyje, kad pensinis draudimas yra labai svarbus dalykas ir nedaug valstybių jau yra įdiegusios labai aiškės aktyvės tinkamas pensijų sistemas, kurių reikia laikytis, e, kuriant tą bendrą pensijų sistemą Europos Sąjungoje. Ačiū, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Labai ačiū už įžanginius žodžius, tikrai buvo labai įdomu išgirsti. Ir dabar Socialistų frakcijos vardu ponė Dots. Ačiū ponė pirmininkė, aš Polo vardu kalbėsiu, jis atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje, bet aš ilgai kalbėjausi šiuo klausimu ir pasirengiau tam, ką jis ruošiasi pasakyti. Tad Polo, Polas nori padėkoti pranešėjui už dokumentą, kuriame išdėstyti svarbiausi diskusijų klausimai. Taip, iš tikrųjų e, pritariu pranešėjo e, išvadai, kad reikia siekti, jog profesinės pensijos įstaigos turėtų būti atsparios krizėms ir kartu e, yra nemažai valstybių narių, kur, kuriuose yra pensijų fondų pagal antrąjį ramsti. Ir kartu E, čia vėlgi paminėtas e, socialinis e, tokių pensijų fondų įstaigų tikslas. Ir <clears throat> tačiau manęs buvo pab paprašyta pabrėžti tam tikras abejones. Dabar buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad dokumente komisijos e, poveikio vertinimo tarnyba nepateikė šiaip jau teigiamos nuomonės ir Polas sako, kad tai yra svarbi aplinkybė ir todėl jis pritarė dėja pranešim, pranešėjui, kad e, vis dėlto e, vertinimo valdybos išvados tebe galioja. Ir be to dar kita institucija pateikė kritišką labai nuomonę dėl šio dokumento. Tad netlikta nuodugni poveikio analizė ir todėl e, šiaip jau pateikiami tam, tikri, tam tikros rekomendacijos ne visai pagristos. Tad e, komisija tada turėjo pranešti, kodėl vis dėlto reikėjo pateikti naują direktyvos pasiūlymą. Ir be to, sakoma, neaišku, kodėl dabar, dabar reikia imtis veiksmų, nes pasiūlyme nėra numatyta laiko terminų ar konkrečių tų veiksmų detalių. Ir galbūt mm, komisijos atstovai galėtų pateikti informacijos šiais klausimais. Ir galiausia mano kolega sako, kad jis kaip šešėlinis pranešėjas tebesitarė su uh, savo frakcija e, įvairius klausimus, ypač turint galvoje paskutinius institucijų įsipareigojimus dėl geresnės teisėkuros. Ir Polas mano, kad e, šios direktyvos ta nauja redakcija nebūtinai dera su uh, E, geresnio, geresnės teisėkuros užmojais ir kad sunku šiaip jau būtų paaiškinti e, rinkėjams, kodėlgi vis dėlto reikia šios direktyvos pasiūlymo. Ačiū. Ashley Fox, ECR vardu. Labai ačiū. Ačiū pranešėjui už tokį naudingą išsamų dokumentą. Ir čia aštuoniuose puslapiuose uh, iš ties labai susintetinami visi tie svarbiausi su penmis susiję dalykai. Tad ta santrauka tikrai yra geras darbo pagrindas. Aš pritariu socialistų frakcijos šešėlinio pranešėjo e, išvadoms dėl to, kad komisija netliko nuodugnios poveikio analizės ir dėl to, kad dviem atvejais nebuvo pateikta teigiama nuomonė tad nesu tikras, ar reikia vis dėlto teisės akto ES lygių. Komisija neatsijėmė direktyvos pasiūlymo, ir, o mūsų pranešėjas tikrai laikosi uh, laikosi tinkamo požiūrio. Nežinau, ar mes pasieksim komitete mm, konsensusą. Taip, sutinku, kad e, šio teisės akto tikslas - sudaryti geresnės sąlygas e, vidaus rinkai veikti ir užtikrinti geresnį skaidrumą. Sutinku, kad nereikia čia visko mauti ant vieno kurpalio. Bet to kelios valstybės narės turi e, profesinių pensijų įstaigų nuostatų. Tos įstaigos e, šiaip jau dirba pagal tradicijas ir vadovaujasi socialinėmis nuostatomis. Tad direktyvoje turėtų būti numatomas pakankamas lankstumas valstybėms narėms, e, kad E, vėlgi būtų įtikrin, užtvirtinama priežiūra. Bet e, kita vertus, juo daugiau e, nuostatų kursim, tai e, š, to rezultatas bus mažesnės pensijos, kurias mokės tokios smulkios profesinių pensijų įstaigos. Ir todėl vėlgi reikėtų pasiremti dabartinėmis priežiūros struktūromis. E, Pone pirmininkė, penkias kritinės pastabas turiu. Dabar dėl to, kad e, tokios struktūros e, tar, tarnautojai turėtų būti profesionalai, tai vėlgi tai keltų problemų dėl e, patikėtinių, sakykime, vaidmens. Be to dabar dėl depozitorijų reikalavimų. Vėlgi, tai, kas numatoma, iš tikrųjų nuostata būtų sunkiau įgyventinama. Toliau, skaidrumo reikalavimai. Dėl e, skaidrumo reikalavimai, kurie siejami su pensijų deklaracijomis. Ir be to reikėtų vengti rizikos, kuri išplauktų, jeigu būtų, kaip sakant, visam taikomas tas pats kur, kurpalis ir valstybės narės, tada nebeturėtų veiksmų tiesiog prisiderinti prie įvairių e, rizikos lygių. Ir pritariu pranešėjui, kad e, pakeitimai šios direktyvos turėtų būti atliekami vadovaujantis įprastinę teisėkuros procedūrą nes reikėtų vengti tokių per daug grie, griežto reglamentavimo režimo. Dabar tarybos bendra pozicija, jau padaryta pažanga dėl tarybos bendros pozicijos ir parlamentas turi pasiremti tarybos nuveiktų darbų tam, kad tikrai užtikrintų kokybiškus pakeitimus. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau Aldė vardu Sofija Entveld. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui ir atsiprašau, kad truputį pavėlavau į posėdį, aš dviejose komitetuose dalyvauju ir tai nelengva. Dabar dviem svarbiausiais principais turėtume vadovautis diskusijose. Vieną paminėjo pats pranešėjas - atsargumo principo reikėtų laikytis. Taip, bet kita vertus, nereikėtų e, dabar e, vengti tabų e, tam tikrų temų. Net ir, net ir tuose valstybėse, kuriuose padėtis yra palankinė, kad nereikėtų vengti vis dėlto atviros diskusijos. Ir vėlgi neturėtų diskusijos mūsų susitelkti į vos į kelias e, valstybės narės. Taip mes turėtume kalbėti apie ES lygio iniciatyvą. Taip, pritariu buvusios direktyvos ir jos peržiūros e, svarbiausiems tikslams, antai, kad reikėtų vis dėlto pasiekti šios ryties vieną vidaus rinką, sugriauti e, ribas, e, kliūtis, kurios neleidžia dar judėti ir be to sustiprinti pensijų tiesiog nuostatas. Dabar dabar dėl to, kad e, šiaip jau e, pensijų e, įstaigos esą nesusijusios socialiniais tikslais, tai taip nėra, mes turėtume ir apie socialinius dalykus kalbėti. Iš ties, Niderlanduose puikia sistema pensijų tokių tarnybų veikia, tačiau ta sistema nėra nepromušama ir tą parodė paskutinė krizė. Tad ir mūsų sistema, nors ir kokia tvirta jie atrodytų, ji nėra, nėra ats, neatspari mm, bet kokiams grėsmėms. Ir kyla rizikos, ypač kuri tenka jaunesnėms kartoms. Tad mes dabar turėtume aiškiai aiškiai siekti, kad e, pensijų, tų profesinių pensijų įstaigų išmokos būtų tinkamos tiek dabartinėms kartoms, tiek vėlesnėms, jaunesnėms kartoms. Ir būtent apie tai reikia kalbėti. Reikia kartu kalbėti e, apie pensijų sistemos tvirtumą, solidumą. Na ir e, iš ties e, verta kalbėti apie tai ES lygių, nes priešingai negu deimantai viskas keičiasi. Ir pensijų fondų e, pobūdis keičiasi, nes šiaip jau sąlygos, gyvenimo sąlygos, verslo sąlygos keičiasi. Dabar žmonės šiaip jau nepradeda e, profesinio gyvenimo 15 metų būdami ir, ir išdirba pas tą patį darbdavį iki pat pensijos. Dabar žmonės dažnai keičia e, savo darbą, pasidaro nepriklausomi, kurie įmonė išeina kūrybinių atostogų. E, ir kartu keičiasi apskritai šalies ir kartu ES e, darbo rinka ir todėl apie tai verta kalbėti ES lygiu. Deja, kai kas mano paties, pačios šalyje šiaip jau rėktų, kad ES neturėtų kišti nagų prie mūsų e, pensijų fondų, neturėtų nurodinėti uh, ką jiems daryti, kad vėlgi nebūtų, kaip sakant, įnašų našta užkraunama ateities kartoms. Tad apie tai reikia atvirai kalbėtis mes, mums tenka atsakomybė ateities, ne tik, ne tik dabartinių, bet ir ateities kartų akivaizdoje. Na ir dabar mm, mano kolega iš Niderlandų nedalyvauja, Baltanas, jo pasakyti žodžiai atspindi šiek tiek tą aplinkybę, kad Niderlanduose socialiniai partneriai tarė stiprų žodį, kai, kalba, kai kalbama apie pensijų fondų valdymą. Ir čia nebūtinai e, profsąjungos tą daro, nes e, profsąjungos mūsų senėja, 56 metai vidutinių profsąjungos narių, čia kiti kartu socialiniai e, partneriai tarė svarbų žodį, bet mes turėtume mąstyti vėlgi ne vien apie dabartinės, bet ir apie ateities kartas. Ačiū, Sofija. Toliau. E, Urban Krespo. Ačiū. Kolegos, aš manau, kad šis pasiūlymas yra skirtas pratesti šias nuostatas. Tai yra sistema, kurią turime, viešojo sektoriaus e, sistema yra pasiekimas, sunkiai pasiektas. Ir aiškiai matome, kad kartais taikoma netinkama praktika kai kurių kompanijų, kai kuriuose sektoriuose, o tai e, kenkia darbo rinkai. Kartais e, e, netinkamai valdomas, išmokamas kaip akcijos, tai yra netinkama. Taip, bet nebūtinai visose privačiaus sektoriaus pensijų fondas numatytas tinkamas e, pensijų amžius, todėl e, šie dalykai yra svarbus. E, kalbant apie sektorius, labai svarbu užtikrinti, kad ne kenktume, nepakenktume viešojo sektoriaus pensijoms, imdamės iniciatyvų šioje srityje, turime užtikrinti, kad būtų tinkamai prižiūrimas privatusis sektorius ir būtent kilmės šalyje, ten, kur pensija yra uždirbama. Labai svarbu, kad e, fondų valdytojai privalėtų e, taik, e, vykdyti tinkamos taisyklės, tinkamos reglamentavimas yra būtinas, nes jeigu egzistuoja kapitalo judumas ir e, investicijos e, juda, tai visą tai turi būti prižiūrėta. Junkerio plano pagrindinė mintis yra investicijos. Pagrindinė mintis yra, kad bus naudojama daug e, skolintų pinigų, tačiau tai neturi tarti neštą paprastams dabarininkams, nes jie patys negali investuoti tokių sumų, negalima sukelti jiems didelės finansinės rizikos nereguliuojant tų investicijų. Turime užtikrinti, kad abejotinos investicijos, kurios kelia pavojų, ats, e, pa, pavojų atskiriams darbuotojams, nebūtų vykdomos. Kartais pensijų fondai elgėsi netinkamai, o po to pensijai, ne, pensijų negauna jos uždirbę asmenės. Ačiū, Migelė. Ir paskutinis šešėlinis pranešėjas Bas Aikut. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už darbo dokumentą diskusijos pradžiai. Pasiklausus pirmųjų šešėlinių pranešėjų pasisakymų, man atrodo, kad diskusija bus įdomi apie tai, ko mes čia bandome pasiekti. Iš tiesų mane šiek tiek nustebino e, po stangas, kad kad jis e, atsveit nėra, yra įstikinęs, kad šios direktyvos iš vis reikia. Manęs tai nestabina, nes aš turiu visiškai kitokią nuomonę. Aš matau šiokią tokią Olandijos e, diskusiją, nes 3 iš 6 dalyvių yra Olandai. Tikiuosi, kad čia nebus olandiškas reikalas vien tik tai, nes žinome, kad e, poveikis pensijų fondams yra platesnis negu tik į JOP šalims net jei pažiūrėsime pensijų fondus, yra 100 milijardų e, eurų, kurie yra per juos prieinami. Tai yra svarbu ne tik Olandijai, o visai Europos ekonomikai. Dėl to turėtume e, aptarinėti šį klausimą. Taigi šią prasme, e, tai aišku, iš tiesų pasaulis keičiasi, sutinku su Sofie Intveld Jeigu pažvelgsime į pensijų fondus, mes tolstame nuo apibrieštos naudos prie apibrieštų įnašų sistemos, tuomet jeigu yra apibriešti įnašai, tai žmonės, kurie pasikliauna pensijų fondais, turi teisę žinoti daugiau apie tai, ką duos tie jų įnašai. Todėl skaidrumas šio to reikalauja. Perinant nuo visą gyvenimą dirbama vieno darbo, o prie apskritai darbo visą gyvenimą keičia tai, kaip viskas veikia. Yra priežasčių taikyti europietišką požiūrį, tą atsargų požiūrį, tačiau aš manau, kad dabar e, šioje diskusijoje negirdėjau, kad kas nors e, propaguotų neatsargų požiūrį. Jeigu pažiūrėsime į komisiją, tai tikrai taip nėra, o pažvelgus tai, ką daro komisija, tai turbūt iš vis nepožiūris. Mes turėt, neturėtume turbūt to daryti. Na, keletas pastabų. Komisija patikė pasiūlymą remdamasi vidaus rinkos teisinių pagrindų. Nesu visiškai įsitikinęs. Nemanau, kad tai yra svarbiausias aspektas, dėl ko aptariame profesinius pensijų fondus. Aš e, manau, Man nėra labai svarbu, kad e, jos, tie fondai gali dirbti e, tarpvalstybiniu mastu, ar kad e, Olandų ar Vokiečių bendrovas galėtų naudoti vieną ar kitą pensijų fondą. Manau, kad svarbiausia yra šiuo atveju yra saugumas ir skaidrumas vartotojams. Man atrodo, kad tai, tie yra du dalykai man svarbiausi. Ir jie turi būti labiausiai dėmesio sulaukiantis dalykai pasiūlyme. Dėl saugumo žinau, kad E, pensijų fondams netaikoma jokių kiekybinių reikalavimų, mokumas 2 ir panašiai. Tuo pat metu iš pensijų fondų mes galime tikėtis, kad tai, ko jie, ką jie žada, <clears throat> ką, ko jie teigia, teigia siekia, būtų patikrinama, kad būtų tai, kad ką jie siūlo, būtų tikrovė. Tai turi būti svarbu. Todėl tinkami vertinimai turėtų paremti tuos teiginius e, dėl to, ką tie pensijų fondai daro. Ir aš dėl to nemanau, kodėl pensijų fondai turėtų būti vertinami kiti, kitaip negu kitos bendro, draudimo įmonės. Taigi, ta prasme, jeigu pažvelgsime į saugumo nuostatas, tai čia reikia pabrėžti tuos dalykus, juos tinkamai užtikrinti. Dabar dėl skaidrumo. Manau, kad geresnis komunikacijos derinimas E, išmokų gavėjams yra labai svarbus, todėl aš sutinku su pranešėju, kad nereikėtų kištis ypatingai jų valdymą, tačiau turėtų būti skirtumas tarp to, ar tu aiškiai patik informaciją, ar tiesiog tenkini mikro reikalavimus. Čia e, sunkmeniškai nereikėtų, aišku, pensijų fondų tvarkyti, tačiau e, kitas dalykas yra patenkinti ir pagristus e, informacijos reikalavimus. Ne viskas čia yra būtų smulkmeniškas valdymas. Kartais pensijai, pensijų fondai sako, kad jie viską daro tobulai, todėl nesikiškite ir nieko nereikalaukite. Man atrodo, kad to tai yra jau per daug. Taip pat skaidrumas dėl investicijų. Žmonės turėtų žinoti, kur investuojami jų pinigai ir čia skaidrumas taip pat labai svarbus. Nenustepsite išgirdę, mm. kad žalieji duomis labai 29 straipsnių, kai kalbama apie rizikos vertinimo, kalbama apie klimato pokyčių riziką, tai, tai irgi turėtų būti visų vertinimų dalis. Matau, kad aš vis jau pavargo. Jeigu kalbame apie pensijų fondus, ateities kartas, tai sakykime, jeigu pensijų fondai E, investuoja į schemas, kurios turi ilgalaikę riziką, tai vartotojai apie tai turi žinoti. Skaidrumas čia turi būti svarbus, ypač pensijų fondams, kurie investuoja ilgam laikotarpiui. Nes tos, tos investicijos e, juk daromos dešimtims metų, todėl tai yra svarbu. Ir galite tikėtis, kad mes teiksime pakeitimus, kur mes e, siūlysime, kad būtų neinvestuojama į CO2 intensyves rytis, reikia suprasti, kad tos ilgalaikės rizikos turi būti diskusijų dalis, kai kalbame apie pensijų fondus. Todėl aš e, ypač tikiuosi šio klausimą dirbti su Ešliu. Taigi tie bus svarbiausi mūsų aspekt, pasisakymo aspektai, tačiau noriu pakartoti, kad iš tikrųjų reikia atsargaus požiūrio, tačiau visi turime suprasti, Kodėl Europa žiūri į pensijų fondų įtaką? Jie turi poveikį ekonomikai, o vartotojai, kurie juos naudoja, gali tikėtis tokio pat skaidrumo kaip ir visi kiti. Taigi reikia daug dėmesio skirti ilgalaikiam investicijų saugumui ir skaidrumui. Man atrodo, kad tai yra labai daug svarbiau negu tas e, teisinis pagrindas, kuris yra kaip nustatyta vidaus rinka. Taigi tikiuosi, kad puikiai padiskutuosime dirbdami kartu ir renkime tai kaip e, e, europietišką diskusiją, o ne tik tai kai kurių šalių diskusiją. Ačiū, Basai. Tai buvo šiek tiek e, olandiška diskusija, bet kaip ten bebūtų, diskusija buvo įdomi. Turime žmonių, kurie nėra šiandien pranešėjai, prašom, Tomas Mann. Ačiū, pirmininkė ne vien tik tai Olandai išmano apie profesinės pensijas. Čia kalbame apie 460 milijardų eurų sumą. Apie tokia, tokia suma yra profesinių pensijų fonduose Vokietijoje. Ir tai nėra pinigai, kurie yra iš niekur. Sofija visuomet kalba apie diskusijų ištakas Jūs kalbate apie tai, kad labai sudėtinga jauniems žmonėms užsitikrinti geresnę ateitį. Tai yra bendrai pensijų problema, bet profesinės pensijos yra tai, ko nori žmonės ir tai yra e, dalykas, kuris yra naudingas žmonėms. Žmonės to nori. Vokietijoje socialiniai partneriai visuomet e, būdavo įtraukiami ir jie rėmė e, profesinės pensijas e, nuo pat jų atsiradimo. Prieš keletą metų aš komitete parengiau pranešimą apie tai, 44 balsavo už, vienas balsavo prieš ir manau, kad čia dar yra užsilikusių kolegų iš to laikotarpio. Tuomet buvo 50, galio 50 taisyklė, turėjome savus įgaliojimus užimtumo komitetas irgi buvo iš dalies už tai atsakingas, aš buvau ir to komiteto narys tuo metu. Taigi tada galėjome parengti nuomonę užimtumo komitete. Tai, kad komisija patikė nuojo pasiūlymą, aš net nelabai supratau, kodėl tas buvo reikalinga, nes kaip minėjau, kaip buvo pasakyta, mes nenorime mokumo taisyklių e, profesinių pensijų srityje. Ir komisija tam pritarė ir aš įsivaizdavau, kad Žanas Klodas Junkeris ir kiti nesiūlys iš naujo šių direktyvos pakeitimų. Brianai, Brianas apie tai kalbėjo, kalbėjo apie tai, kodėl komisija siūlo iš naujo, siūlo naują direktyvos versiją. Taryba turi tam tikrų abejonių, nes patirtis labai skiriasi. Teisingai minėjote, kad kai kuriuose šalyse uh, tikrai profesinės pensijos yra įsišaknyjusios, kitose šalyse situacija yra visiškai kitokia ir gal geriausia būtų tiesiog pasimokyti vieniems iš kitų. Profesinės pensijos kenčia dėl to, kad Europos Centrinio banko nusatytos palūkanos yra nulinės. Profesinės pensijos pačios savaime problemų nekelia. Visuomet teigiame, kad reikalingos privačiosios pensijos ir profesinių pensijų sistemos fondai, kad būtų galima investuoti ten, kur naudingiausia. Toks yra Junkerio planas. Ir pro, projektai turi būti orientuojami į ateitį, jie turi būti e, skatinantys augimą ir Europos investicijų bankas pats turi dėl to nuspręsti. Kitas klausimas. Pas mus nebuvo jokių nemokumo atvejų Vokietijoje šioje srityje ir jokių bankroto atvejų. Taigi, tai yra svarbu ir tikrai mums pavyko pasiekti sėkmingų rezultatų man atrodo, būtų, nebūtų teisinga teikti, kad problema glūdi profen, profesinių pensijų sistemose ar fonduose. Mano šalyje egzistuoja tokia savoka, tai yra lojalumo įmoniai savoka. Mes nenorime, kad žmonės e, nuolatos keistų darbus ieškodami paties geriausio. Mes norime, kad susiklostytų tokia situacija, kai profesinių pensijų sistema būtų naudinga ir verslui, ir pačiam darbuotojui, tai būtų pats tinkamiausias receptas, net jeigu dėl to komisijos pareigūnams tektų pakraipyti galvomis. Aš sutinku su Ashley Fox, ir manau, kad pats blogiausias variantas būtų deleguoti į aktai. jeigu sprendimai yra priimami be priežiūros, tai nėra priimtina, o deleguotieji aktai ir yra galimybė šis priežiūros ir tikrinimo. Taip pat sutinku su tuo, ką sakė žalieji dėl skaidrumo. Reikia žinoti, kaip yra investuojamos lėšos, kur jos investuojamos. aš susilaikiau. Ir ne, ne, neužsėmiau tomis profesinė pensija, nes aš nežinojau, kur, kur eina tie pinigai, aš norėjau daugiau informacijos. Ir norėčiau, laukiu tų diskusijų tarp šešėlinių pranešėjų ir labai svarbu, kad būtų išklausomos įvairios pusės, įvairių valstybių narių patirtis ir kaip pakviesime suinteresuotus asmenius į viešą įklausimą, labai svarbu išklausyti jų patirties apie tas profe, e, profesinių pensijų srityje. Ir sutinku su Saufi dėl to, kad deimantai yra vienintelis amžinas dalykas. Aišku, mums reikia lankstumo, bet be to dar reikia, reikia ir tos pozityvios patirties, išklausyti pozityvios patirties pavyzdžių. Ačiū dabar, Sofija. Aš norėčiau tiesiog išsklaidyti nesusipratimą, gerbiamos Talmai, nes jūs sakėte, kad tos įstaigos, profesinių pensijų skirimo įstaigos nesusijusios su kartų klausimu, bet taip susiję, nes jauni žmonės moka įmokas į pensijų fondą, tai reiškia, jie moka pensijas naudos gavėjams ir tai yra privaloma sistema, Taigi, man atrodo, kad tikrai yra daug priežasčių kalbėti apie tą kartų elementą. Ir tikrai tai nėra susiję tik tai su pirmoju svarščiu, e, ramščiu, tai yra susiję ir su antruoju ramščiu. Tu sakei, kad pasisakai už tai, kad nebūtų medžiojami geriausi darbai. Tiesiog čia sistemos tikslas yra išsiaiškinti, kokių karjerų jie nori, žmonės nori siekti, jie patys turi nuspręsti. Ir nesvarbu, ką jie nuspręstų, ar jiems patinka keisti darbus dažnai, ar jie nori dirbti tą patį darbą visą savo profesinį gyvenimą, kad jie užsidirbtų tinkamą pensiją savo profesinio gyvenimo pabaigoje. Labai svarbu, kad ar tą tai, kad jie tą daly, darytų dalyvaudami fonduose, nesvarbu ar jiems 21 ar 70, kad visi gautų tinkamą pensiją sumokėję įmokas į tuos fondus. Taigi, uh, Dažnai jauni žmonės moka neproporcingai daug į tokius fondus, o gauna iš tikrųjų nekažika. Ne tiek, kiek tie žmonės, dabartiniai pensininkai gauna iš tokių fondų, taigi tai nėra sąžininga, reikia apie tai pakalbėti. Pirmininkas. Dar matau vieną kolegę, Dots. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Šiek tiek sunerimau dėl diskusijų pobūdžio. Aš asmeniškai turiu pasakyti, kad pritariu tam, ką išsakė polis ir taip yra ne, ne dėl to, kad aš bandau čia apginti specialius interesus, profsąjungas ar stambius e, darbdavis. Jokių būdų ne apie tai iškalbu, nors tikrai labai Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad pati esu profsąjungos atstovė, kaip milijonai kitų dirbančių žmonių mano šalyje. Bet pirmiausia, dėl to, kad profesinių pensijų sistemos duoda kur kas geresnių rezultatų daugelie valstybių nei privačių pensijų sistemos. Taigi labai svarbu, kad tai pripažintumėme. Ir aš dirbau akademinį darbą, buvau labai stambios profesinės pensijų sistemos narė ir labai svarbu, kad į tuos mechanizmus įeitų ir darbas su profsąjungų atstovais, valdant tas sistemas, tuos fondus, tam, kad būtų užtikrinama tinkama investicijų politika. Ir to nebūtų įmanoma padaryti su privačiais fondais, priešingai nei e, teigia žalieji. Ir taip pat aš visiškai pritariu daugeliu dalykų, kas buvo pasakyta apie pensijų sistemas bendrai. Mums reikia kalbėti apie tuos klausimus, kurių net nepalėtėme, nes yra didžiulė lyčių, didžiulis lyčių skirtumas, kalbant apie pensijas. Aš nenoriu čia vien tik tai profesinio, profesinių pensijų fondų keisti privačiai, privačių pensijų fondais ir nemanau, kad profesinių pensijų fondai išspręs daugelį problemų. Tačiau mes turime kalbėti apie tam tikrus tabų ir, ir suprasti tą socialinę sąrangą įvairiose valstybės narėse. Ir labai svarbu čia elgtis atsargiai ir pripažinti, kas veikia, o kas neveikia. Tam, kad visi veikėjai būtų įtraukiami. Ir čia man tikrai neramu tai, kas buvo pasakyta, jog uh, Anksčiau užimtumo komitetas dalyvavo šiuose diskusijose, o dabar nėra įtrauktas į diskusijas. Aš manau, kad tą reiktų padaryti, nes gali atsitikti taip, kad tie socialiniai veikėjai, kurie dalyvavo anksčiau, turi svarbių minčių ir išsakydami tas mintis, jie atstovaus milijonams ES piliečių. Ačiū. Dėkoju. Analizai. Dabar žvelgiu į laikrodį ir matau, kad dar turime 10 minučių. Man atrodo, tiek pakaks komisijos atstovui ir pranešėjui pasisakyti, jeigu niekas daugiau nenori kalbėti. Komisijos atstovas. Ačiū. Dėkoju dar kartą už diskusijas ir už dokumentus, kuriuos parengė ir pristatė pranešėjas. Mes nieko čia nekomentuosime, nes e, mūsų manimo analizė yra labai sąžininga, labai tinkama susiklošysios padėties. Daug pastabų buvo išsakyta ir manau, kad pritarėme daugeliu jų ir gal tik tai keliais žodžiais, kodėl reikalinga, e, reikalinga tokia profesinių pensijų įstaigų sistema ir atnaujinta sistema. Čia kalbant ir apie platesnės nuostatas ir minimalius valdymo skaidrumo reikalavimus. Tai buvo direktyva, kuri nepasiekė visų užsibrieštų tikslų. Taigi direktyva yra ir labai svarbu dabar užduoti klausimą, ar jį pakankama, ar negalima būtų jos patobulinti. Ir šalia to dar vyksta įvykiai dėl kurių mes manome, kad tinkamas atėjo momentas pabandyti patobulinti tą direktyvą. Vienas tų įvykių yra tai, kad mes periname prie sistemos pagrįstos įmokomis, o ne išmokomis. Ir mes tikrai pamatėme keletą tokių fondų, kurie mums pasirodė labai įdomus ir, aišku, numatėme tuos tas tarpvalstybinės nuostatas. Taip pat matome tam tikrų tendencijų valstybėse narėse, kur, kurios dar nėra įvedusios e, tokių profesinių pensijų pensijas tvirtinančių įstaigų ir nori tą padaryti. Ir jos gali padaryti tą dviem būdais - pačios sukurti tokias įstaigas arba tiesiog pe, pasinaudoti jau veikiančiomis kitose valstybės narėse įstaigomis. Taigi mes iš principo taryboje sulaukėme tokios, tokio pritarimo tik dėl to, kad nebuvo kalbama apie tas keturias penkias valstybės, kur įstaigos jau veikia, bet buvo didžiulis susidomėjimas kitų šalių, kurios nori tas įstaigas įsteigti ir jų dabar neturi. Taigi labai svarbu, kad tai, tokios, tai būtų europinės diskusijos ir kad mes visi turėtumėme tokias gerai veikiančias profesinės pensijas skiriančias, skiriančias įstaigas, e, ko galima daugiau valstybių narių. Ir dar kelios pastabos, reaguojant į kritinės, kritinius pastebėjimus. Dėl socialinio matmens. Komisijos pasiūlymas, pasiūlyme, šiek tiek tarybos pozicijoje yra labai mažai kvesionuojamas įstaigų egzistavimas. Socialiniai partneriai gan sėkmingai dalyvauja valdyme ir nėra kvesionuojamas pats, pati būtinybė ir ir tikslingumas tokių institucijų. Bet reikalingas, aišku, rizikos valdymas ir socialinis matmuo reikalingas siekiant socialinių tikslų ir pirmiausia, aišku, reikalinga pasiekti atitinkamą gražą rinkoje. Ir čia reikalingas tinkamas rizikos vertinimas, rizikos valdymas, tam, kad būtų galima pasiekti socialinių išmokų tokių, kokios yra numatytos. Taigi komisija tikrai neketina uh, kvestionuoti tų dalykų, to socialinio matmens. Tik tai noriu pasirūpinti, kad tinkamai būtų sutvark, sutvarkytas potencialus e, sureguliavimas. Ir dar vienas klausimas dėl poveikio vertinimo valdybos ir tai, kad e, buvo išsakytos dvi neigiamos e, komisijos nuomonė, nuomonės dėl valdybos. Na, pirmiausia, ta institucija patarė, o komisijo, komisijos kolegija priima sprendimą. Ir čia problema yra ta, kad jeigu vertinimo valdyba patikė konkrečius įrodymus dėl to, kaip situacija klostys ateityje, tuomet labai sudėtinga, nes 84 tokios įstaigos veikia tarp valstybinių mastų Ir jeigu, tarkim, lėšos yra perkeliamos į kitą šalį, tuomet negalime parodyti, kas bus po dešimties metų, tarkim kad tarp valstybinių, penki tūkstančių tokių tarp valstybinių įstaigų atsiras. Tai neįmanoma tokių prognozių atlikti ir tos diskusijos vyko ir mes bandėme tai parodyti, bet galiausiai sutikome, kad tikrai nėra įmanoma turėti tokius duomenis, kurie įrodytų, ko mes galime tikėtis ateityje ir kad tai, ko mes tikimės, tikrai bus pasiekta. Tačiau galiausiai komisija priemė sprendimą ir vėlgi tai yra politinis klausimas. Tas pats pasakytinė ir apie tarybą. Tai yra politinis sprendimas, kuris yra primamas turimų duomenų pagrindų. Taigi kviečiame jūs ir toliau e, vesti tą politinį dialogą. Dėkoju. Dabar žodis Brianui apibendrinimui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams už gerą pradinę diskusiją dėl šio komisijos pasiūlymo. Taip, turėčiau pirmiausia padėkoti Tom, Tomui Manui, nes jis dar 2003 metais e, prisidėjo prie pranešimo dėl pirm, pirmosios e, komisijos direktyvos ir tikrai sukaupė sukaupė daugybę patirties, jam pavyko pritraukti labai daug balsų, aš nežinau, ar man tai pavyks, bet aš tikrai norėjau pripažinti, turėjau tą pripažinti pirmiausia. Dabar keletą dalykų pasakysiu. Kai kalbam apie profesinių pensijų sistemas, tai taip, mes kalbam apie darbdavius, kurie mm, moka, bet e, o kur yra darbuotojai, kurie irgi e, iš dalies moka. Nes e, taip, e, turint darant prielaidą, kad e, ateityje bus daromos tada išmokos. Tad čia šiuo atveju yra ryšys tarp darbdavių, darbuotojų. Šiaip būtų labai gerai, kad nuomonė būtų parengta, bet iš tikrųjų tie dalykai susiję, tai susiję kartu su darbuotojų sprendimais dėl ateities, kur dirbti. Uh, Ir todėl labai svarbu, kad darbuotojai pasitikėtų e, pens, profesinių pensijų sistema, nepriklausomai nuo to, kur jie dirba, nepriklausomai nuo įmonės dydžio. Labai svarbu, kad darbuotojai žinotų, į ką jie investuoja, nes Ir labai svarbu, kad jie tikrai būtų užtikrintos išmokos, kai jie pasieks tam tikrą amžių. Tad e, iš tikrųjų labai svarbus tas žinojimas, kiek, kokios išmokos, kokie įnašai daromi, kam jie skiriami ir e, kas bus gaunama iš to. Yra valstybių narių, kuriuose yra sudėtingos, sofistikuotos uh, profesinių pensijų sistemos, kuriuose e, žodį tarė ir ombudsmenai. Kitose valstybėse narėse to nėra. Bet čia ne tai, kad čia dabar pirštais badytume į pastarąsią šalis ir sakytume, štai ten yra gerų pavyzdžių. Bet kita vertus, ateityje mes tikrai galim pasimokyti vieni iš kitų patirties. Apie tą kalbėjo kolegos, tam pritarčiau. Ir sutinku su Sofi kad čia neturėtume vien tik tai apsiriboti keturiom, penkiom e, valstybėm. Mes turėtume tikrai būti ambicingesni, ambicingi visų Europos piliečių e, e, atžvilgių. Tad vėl čia kalbėti ne vien tik tai apie pirmo ramščio, bet ir antro, antro ramščio fondus. Na jau dabar gal tie socialinės socialinio draudimo fondai pagal pirmą ramstį ne, ne visada tinkami. Bet šiaip jau labai svarbu vis dėlto skatinti, skatinti tokių profesinių pensijų įstaigų struktūrų kūrimasi. Ir sutinku kartu ir su komisija, kad reikėtų siekti sukurti tokią sistemą, kuri nebūtų per daug griozdiška, biurokratiška, kuri nedaug ne, ne kainuotų, tačiau uh, tokią sistemą e, turėti, kuris skatintų daugiau profesinių pensijų įstaigų atsiradimą. Kol kas to mums nepavyko, tad mes turėtume iš tikrųjų būti ambicingi ES piliečių e, atžvilgių. Ir labai svarbu jiems vėlgi parodyti, kokią sistemą kūrėm. Ne tai, kad aš čia teikčiau, e, jog tos tos valstybės narės, kurios jau turi puikių profesinių e, pensijų sistemos tradicijų, kad jos čia dabar turėtų vienų e, įpūjų atsisakyti. Bet aš miniu kartu Niderlandų atvejį, jūsų toji sistema irgi dabar e, iš esmės reformuojama būtent dėl tam tikrų neigiamos patirties dalykų. Taip, dabar buvo pateiktas klausimas dėl investicijų iš žaliųjų. Taip, iš tikrųjų, manyčiau, kalbam apie galimybę, e, kalbam apie ilgalaikį, ilgalaikio augimo progą, e, apie tai kalbama Junkerio plane. Tad e, iš tikrųjų mes turėtume uh, siekti, jog žmonės, kurie moka įnašus į sistemas, kad e, tuos sistemos jiems e, užtikrintų tinkamas išmokas. Na ir dar noriu pasakyti visiems kolegoms šešėliniams pranešėjams, aš jau tą sakiau ir kartoju, kad atvirai žiūriu į e, aptariamus klausimus ir tikrai esu įsipareigojęs dirbti su kolegomis, O kitas žingsnis, ir tą aš jau minėjau per įžanginę kalbą, e, norėčiau, kad būtų surinktas e, viešas klausimas, kad tikrai toliau galėtume dirbti šiais klausimais. Pirmininkas, labai ačiū, Brianai. Tad iš ties dar bus progos apie tai kalbėtis e, Liepos pradžioj penki, Liepos 15-16 dieną konkrečiai. Ir po to bus balsuojama dėl pranešimo rugsėjo mėnesį, o po to dar kartą susitiksim lapkritį irgi tuo pačiu klausimu, tad iš ties laukia dar ne viena įdomi diskusija. Tad dar kartą labai ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ir dabar grįžkim prie ketvirto darbo tvarkės punkto mes jo neaptarėm. E, būtent investicijos į augimą, užimtumą ir teritorinės sanglaudos klausimai. Komisija parengė e, komunikatą šiuo klausimu ir mes kartu e, esam numatę pranešimą šią temą ir turėsim aptarti kartu pakeitimo pasiūlymus, kurie buvo pateikti. Tad dabar socialdemokratų frakcijos vardu kalbės pranešėjas Kostas Mavrydės. Ačiū, pirmininkė. Gal palaukim porą minučių, kol kolegos, kurių nedomina šis klausimas, išeis iš salės. 80 pakeitimų iš vis buvo pateikta. Aš dabar nesileisiu į detalės šių pakeitimų diskusijas, neaptarinėsiu jų, sutelksiu dėmesį ties tam tikrom temom, e, su kuriuom susiję, kuriuom skiriami tie pakeitimai. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti pakeitimą kurį pateikė ponas Karinis. Ir čia pabrėžiama, kad ES sutarties trečiam straipsnį jo tikslas tai skatinti ekonominį ir socialinį ir teritorinę sanglaudą ES. Ir nuo to pradedu. Kodėl? Nes turint galvoje štai šį tikslą, sutarties tikslą, tai solidarumas ir veiksmingumas turėtų išlikti monetos, dvi monetos pačios monetos pusės. Ir turėtume suvokti, kad e, kai kurie pakeitimai šiaip jau labai apipimti daugybę techninių detalių ir todėl ne visai čia patenka į komunikato uh, E, komunikato apripti. Kartu buvo pasiūlyta išbraukti kai ką, antai, sakykime, bendrą struktūrinių e, fondų finansavimą dėl deficito apskaičiavimo e, metodų, kartu kitų dalykų pasiūlymai buvo išbraukti nuostatas. Be to, kartu buvo pakeitimų, kur kalbama apie mm, mažų ir mm, mikro įmonių vaidmenį šiame procese. Tad e, dabar turiu pasakysi, pasakyti, kad rytoj e, turėtų vykti sustikimas su šešėliniais pranešėjais, aš jo labai laukiu, bet kartu suvokiu, kad bus sunku pasiekti kompromisinių susitarimų visais tais mano paminėtais klausimais, nes dabar jau matyti, kad kai kurie pakeitimų siūlymai kertasi vienas su kitu, nes ten kalbama apie įvairius dalykus iš įvairių pozicijų. Dar norėčiau pasakyti Kai kalbam apie sanglaudos politiką ir solidarumą, rengiam nuomonės apie tai, tai tokio pobūdžio, tokio žanro dokumentuose mes turėtume vadovautis štai tokią nuostatą - suvokti, kad sanglaudos politika taikoma visoms valstybėms narėms, e, visiems jų regionams. Kita vertus, esam krizės sąlygose Ir todėl turim suvokti, kad tam tikrų valstybių narių regionai labiau nukentėja nuo krizės. To mes negalim neikti. Tad jeigu kalbam apie sanglaudos politiką, turim kartu, turim kalbėti apie tai tam tikrais palyginamaisiais e, aspektais nes antai kai, kurie, kai kuriuos regionus kamuoja didžiulis nedarbas. Ir į tą mes turėtume konkrečiai atsižvelgti, ne, ne vien kalbėti bendromis frazėmis. Tad kartoju. Mano galva, mums visiems labai svarbu rytoj tikrai surenkti atvirą sąžininką diskusiją tarp šešėlinių pranešėjų ir tikrai tikiuosi, kad pavyks po to pasiekti nemažai kompromisinių susitarimų kad tada jau galėtume balsuoti, pritarti nuomoniai dėl tų daugelio dalykų, dėl kurių mes sutiksim, sutarsim, kad jie turėtų atsispindėti nuomonėje. Ir dar noriu pabrėžti, yra tam tikrų dalykų, kurie yra principiniai. Ir todėl suvokiu, kad dėl tam tikrų principinių dalykų galbūt ir nepavyks pasiekti kompromiso. Pirmininkės. Labai ačiū, Kostas. O dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Labai ačiū, kaip pranešėjas teisingai pasakė. Yra daug dalykų, dėl kurių galime sutarti rytoj. Mūsų susitikime norėčiau pabrėžti kad e, labai svarbu turėti galvoje visą laiką ryšio, kad reikia ryšio tarp sanglaudos politikos ir ekonominės politikos, negalime jų atskirti, nes jų tikslas yra tas pats. Tai yra tvarus, tvari finansų politika, nacionalinė ekonominė politika, taip pat e, į rezultatus orientuota tvirta ekonominė ir regioninė politika. Taigi visą tai turėkia turėti galvoje, kai kalbame apie tą ryšį tarp sanglaudos ir ekonominės politikos. Na ir daugelis kolegų savo pakeitimais būtent tai ir pabrėžia. Aš tikiuosi, kad rytoj mums pavyks e, tai aptarti. Sanglaudos politika turėtų prisidėti prie Europos semestro įgyvendinimo ir šalių konkrečių specifinių rekomendacijų. Ir priešingai, Europos semestro tikslas turėtų būti konkurencingumo didinimas, administracinių pajėgumų didinimas ir struktūrinių reformų įgyvendinimas, kas e, atitinka ir gerą sanglaudos politikos absorbavimą ir gyvendinimą. Taip pat, skaitydama visus pakeitimus, matau, kad yra nuomonių skirtumų tarp kolegų dėl požiūrį į kofinansavimą. Kaip sakėte ir jūs, reikia taip pat turėti galvoje, kad Europos fondai yra tik vienas finansavimo šaltinis. Yra daug skirtingų finansavimo šaltinių įvairiose šalise, o Europos fondai yra tik vienas finansavimo šaltinis. Ir jie turėtų būti visiškai bendro nacionalinio plano skirto vystimusi dalis. Negalime išskaidyti operacinių programų, programų partnerysčių sustarimų ir atskirti jų nuo nacionalinių reformų programų ir konvergencijų planų. Tai turėtų būti susijęta. Vyriausybė atsižvelgdama į visus finansavimo šaltinius turėtų eiti viena kryptimi, o ne naudoti viešosius finansus biudžeto pinigus vieniems tikslams, o Europos fondus visiškai kitam ar priešingam dalykui. Visą tai turi būti derinama kartu, todėl aš nemanau, kad reikia išimti nacionalinį konfinansavimą iš deficito apskaičiavimo, jeigu Europos lėšos yra nacionalinės politikos dalis. Tačiau apie tai dar turėsime galimybių padiskutuoti. Aš taip pat pastebėjau, kad kai kurie pakeitimai jau e, įtraukti į pranešimą, kurį parengė kolega Tamas, Tamas Deutsch regionų komitete. Todėl manau, kad rasime būdų, kaip, būdų, kaip, kaip tuos pakeitimus e, suderinti su pačiu pranešimu ar neįtraukti į mūsų, prane, mūsų nuomonę. Ačiū. Toliau ponas Ožug. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija apie investicijų planą mm, sukėlė nemažai pakeitimų, tai nestebina turbūt gerai žvelgti investicijas horizontaliu būdu. Tuo pat metu neturėtume pamiršti ir pradinio, pirminio sanglaudos politikos tikslo ir struktūrinių reformų poreikio valstybėse narėse. Sanglaudos politika turėtų mažinti išsivystimo skirtumus tarp įvairių šalių ir regionų Europos Sąjungoje. Nors nors jį gali turėti poveikį ekonomikai, tai nėra visgi makroekonominė priemonė, tai nėra nacionalinio ligmens reformų pakaitalas. Jeigu vyriausybės nesėkmingai dirba makroekonomikos srityje nacionalinių lygmenių, sanglaudos politika neturėtų būti naudojama joms padėti. Aš pritarsiu visiems pakeitimams, kurie atitinka tokį požiūrį. Dabar kalbant apie penktą pakeitimą, penktą dalį, aš neprit, nepatikiau čia jokiam, jokio pakeitimo, nors mačiau, kad daug kas pat, yra pateikę tokių pakeitimų. Aš pritariu tam, kad e, kofinansavimas nebūtų įtraukiamas į deficito apskaičiavimą. Aš tikiu privačia ir viešąją partnerystę, paramą jai, paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, parenkant projektus. Reikia būti tikriems, kad nesusidursime su procesu, kuomet pinigai tiesiog stumdami iš vienos vietos į kitą. Tai turi būti Mm, tikras planas privačiai viešai partnerystiai, projektams, kurių reikia Europos ekonomikai. Neturėtume leisti e, dirbtiniam Europos valstybių narių skirstimui į euro ir ne euro valstybės. Aš taip pat pritariu idėjai, kad reikia stiprinti bendrąją rinkę, reikia rengti geresnius įstatymus, Tačiau negaliu pritarti gilesnė integracija į bankų, bankininkystę, bankų sąjungos. Nepaisant to, ką sakė pranešėjas, aš manau, kad yra e, erdvės parengti gerą tekstą. Manau, kad taip ir bus. Ačiū Stanislavai. Nemat nematau nieko iš liberalų frakcijos ar GUE. Toliau žaliųjų atstovas Ernest Ostarsun. Urtasun. Ačiū. Kaip sakiau praėjusį kartą, tekstas atrodo labai geras, kalba apie svarbiausius dalykus, daug svarbių dalykų. Norėčiau paminėti keletą iš jų dėl tų pakeitimų, kuriuos mes pateikėme. Taip pat norėčiau pasakyti, kad, kaip sakė pranešėjas, yra vienas kitas aspektas, kur mūsų nu, nuomonės visiškai ne, nesutampa. Galbūt mūsų frakcijų nuomonės šiek tiek skiriasi, tačiau pažiūrėsime, kaip suartinti mūsų pozicijas. Pirmiausia, kalbant apie Junkerio planą, reikia neutraliai apie tai kalbėti, dėl to mes patikėme 14 pakeitimą. Norime užtikrinti, kad mūsų dokumentuose būtų kalbama neutraliai, objektyviai, kalbant apie Junkerio planą. Toliau kai kuriuose pakeitimuose mes bandome e, šiek tiek patikslinti e, patikslinti projektų atrankos būdus, reikia strategiškai mąstyti, reikia strategiškų kriterijų, nenorime per daug e, kitų dalykų išstumti, nereikia, kad būtų atrinkti kriterijai, kurie, reikia, kad būtų kriterijai turėtų socialinę aplinkosauginę vertę. Toliau kitame pakeitime mes kalbame apie didesnio bendradarbiavimo būtinybę tarp valstybinių įmonių ir EFSI ypač kai kalbama apie, kai kalbama apie sanglaudos politiką. Tai yra labai svarbu visai šiai koncepcijai. Ir, kaip sakė kiti šešėliniai pranešėjai ir nariai, strateginiai augimo planai yra labai svarbu yra EPP ir ALDE pakeitimų, kuriuose kalbama apie fiskalinę konsolidaciją. Labiau periferinėse šalise sanglaudos politikos išlaidos buvo skiriamos kai kurioms ribotoms sritims ir atrodo, kad E, susidaro įspūdis, kad sanglaudos politikai e, atsiranda grėsmė, nes į nevienodą įgyvendimą. Na, reikia užtikrinti, kad šis pranešimas kalbėtų apie naujo tipo sanglaudos politiką ES ateityje ir tais pakeitimais mes būtent to ir siekime. Ir, na, dėl kitų pakeitimų, tai tikriausiai mes galėsime jos pritarti. Ir kitų frakcijų pakeitimams, ypač ten, kur, pavyzdžiui, liberalai kalba apie papildomas išlaidas, arba Juanas Arlandesas iš socialistų ir demokratų frakcijos, kur jis kalba apie subsidijas užimtumui per šį fondą. Aš manau, kad mus, mes esame suinteresuoti tokiais aspektais. Apskritai tokia būtų mūsų pozicija. Ačiū. Dank, Ernest. Dėkoju Ernestui, dabar komisijos atstovas. Mačiau, kad jisai daug žymėjosi. Tai dabar žodis jums reaguoti, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mes sutinkame su daugumą išsakytų pastabų, žinoma, šiek tiek ir prieštaraujame, pavyzdžiui, kai sakoma, kad jeigu vyriausybės, nacionalinės vyriausybės ne, nepasiekia rezultatų dėl to, kad nėra sanglaudos politikos. Pagal sanglaudos politiką yra remiamos tos valstybės, kur yra didžiulis skolos lygis ir jos yra remiamos mažinant bendrofinansavimo finansavimo koficijantą. Ir pirmiausia, aišku, turime kalbėti apie tai, kokį poveikį sanglos politika duoda valstybėms narėms. Čia gal būtų pagrindiniai argumentai, bet jeigu turite klausimų dėl sąnaudos ataskaitos, aš mielai juos atsakyčiau. Ačiū. Dėkoju. Dabar diskusijoms apibendrinti žodis pranešėjai. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpa pastaba. Man atrodo, kad visi sutarėme dėl vieno aspekto šioje nuomonėje, būtent kad sanglaudos politika ir ekonomikos politika yra susiję tarpusavyje. Tačiau aš manau, kad kai nuomonės, nuomonės išsiskiria būtent dėl to, kiek sanglaudos politika turėtų būti taikoma ir įgyvendinama, kai nėra iškaus ryšio dėl iš anksnės nuomonės dėl nacionalinės ekonomikos būklės. Jeigu mes visi sutinkame, kad solidarumas turėtų būti sanglos politikos pagrindinis turinys, tai yra vienas dalykas ir tai tada verčia mus susilaikyti nuo tokių ekono, makroekonominių vertinimų. Na, aš tikiuosi konstruktyvesnį dialogo rytoj ir tada žiūrėsime, kaip toliau viskas klostytis. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui. Balandžio 20 dieną mes balsuosime komitete. Reiki komitetas tą darys gegužės 4 ar 5. Taigi baigėme šį darbo tvarkės klausimą. Kiti klausimai, dešimtasis darbo tvarkės klausimas, kitų klausimų nėra. Taigi baigėme 11 punktų. Pagal 11 punktą pažymėta, kad nuo balandžio 11. Pagal šį darbo punktą yra skelbiama kito mūsų posėdžio data. Dėkoju.